Okay, colleagues, if we can... Kolegos, gal pradėkime savo posėdį ir pereisime prie 16 darbo tvarkės punkto. Tai yra komisijos ten tie projektų atrankos pristatymas. Žan-Erik e, Pakė pristatys. Sveikas atvykęs, žodis jums, prašau. Dėkoju labai už galimybę lankytis komitete ir pristatyti atrankos e, proceso rezultatus. Jau šie, šiemet komisija buvo pas jūs ir pristatė daugiametės e, programos atrankos rezultatus. Ši programa yra metinė programa ir netrukus išgirsti, išgirsite e, į šį projektą, į šią programą įeina e, daugelis transporto prioritetinių sričių ir tikslas yra e, pasirenkti kitai programai Europos infrastruktūros tinklų priemonės įgyvendinimo programai. E, esame parengę brošiūrai. E, yra brošiūra, kurioje pristatytas projektų ant rankos procesas, daugiau informacijos galite susipažinti šioje brošiūroje nuo 39 puslapio yra išsamei pristatyti projektai, kurie buvo rekomenduoti finansavimui. Ar visi turite šį dokumentą prieš save? Taip. E, paprašysiu dokumentą duoti ir ponui Bredpornui. Taigi, e, informacijos yra daugiau nei praeitą kartą, kad plačiau galėtumėte susipažinti su projektais, kurie buvo pristatyti finansavimui. Taip pat e, šiek tiek informacijos yra apie projektus, kurie negavo finansavimo. Ir taip pat trumpa santrauka e, E, kokios yra e, rekomendacijos finansavimui gauti. E, komisija kartu su išoriniais vertintojais ir atrankos agentūra priėmė atrankos sprendimą, atrinko 74 projektus E, ketvirtadienį valstybių narių finansavimo komitete e, bus patvirtintas ir tada prasidės įprastinė e, konsultacijų procedūra su parlamentu ir vėliau komisija tvirtins sprendimą. Dar vėliau komisija priims individualius e, finansavimo e, sprendimus ir finansavimas bus išmokėtas iki šių metų pabaigos. Taigi, tai yra metinė programa, e, jos struktūra atitinka didžiąją dalimi praeitų metų programos struktūrą. E, visų pirmiausia yra e, teikiamas prioritetas e, multimodaliniams projektams ir sąsajų projektams, kur jūrų uostai sujungiami su kitomis transporto rūšimis. E, e, taip pat e, projektams, kurių tikslas sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Ir taip pat mažos sieros kiekio zonoms Šiaurės Europos jūrose. tai e, e, e, LNG tipo projektai. Priori... Trečiasis prioritetas tai yra prioritetas aptartas Europos infrastruktūros tinklų priemonės kontekste. Tikslas padėti renkti tolesnius projektus, kad nenutrūktų jų testinumas ir yra tikslinių projektų eilė, e, e, kurie, e, kuriems numatytas gana intensyvus finansavimas transeuropinių transporto tinklų kontekste. Dar yra vienas prioritetas, kur numatyta parama inovatyviam projektų finansavimui siekiant e, derinti e, viešąjį ir privatų finansavimą. Ir galiausiai, tačiau tai nemažiau svarbu, e, penktasis prioritetas - parengintis pagrindą tolesniam transeuropinių tinklų, transporto tinklų ateitį, ypač skirti E, pagrindiniams e, e, transporto koridoriams, kurie, jei parlamentas patvirtins, taps svarbiausių prioritetų įgyvendinant šiuos koridorių projektus. Taip pat geležinkelių krovinių koridorių plėtojimas. E, taigi šis e, metinis e, kvietimas teikti paraiškas finansuojamiems projektams. Šiek tiek pateiksiu skaičių. skaičių. 200 milijonų eurų programos apimtis. Prašymai E, buvo pateikti 426 e, milijonams. E, taigi paraiškų finansuoti suma yra dvigubai didesnė nei yra numatyta finansavime ir tai yra geras ženklas, kadangi galime atsirinkti geriausius projektus. Viskas vyko dviem etapais. Iš pradžių buvo išorinis vertinimas, e, kuris prasidėjo dar 2007 metais, e, buvo atlikta projektų apžvalga ir patikrintas jų atitikimas, kokybinis atitikimas nustatytiems kriterijams jų e, branda. Išoriniai vertintojai pateikė eilę siūlymų, šimtas 48 e, 138 e, e, ir 194 siūlymus. Ir kaip dabar taikomas šis reikalavimas dėl išorinės analizės, nėra e, finansuojamas nei vienas projektas, kuriam nepritarė išoriniai vertintojai. Komisija mm, mm, įnagrinėja 84 e, projektus, kuriuos rekomendavo išoriniai vertinimai. E, įvairūs direktoratai komisijoje, aplinkos apsaugos E, regio e, ir kiti direktoratai teikia savo rekomendacijas. Ir iš tų 84 projektų direktoratai pasiūlė finansuoti 74 projektus. E, ir tos penkios prioritetinės sritis, kurias minėjau, buvo pagrindinis kriterijus pagrindiniai skaičiai pateikti pateikti dokumento pirmuosiuose puslapiuose. Dešimtajame puslapyje yra e, vizualinis e, geografinis paraiškų pasiskirstimas. E, kaip matote, pagal valstybės narės gana tolygiai pasiskirstė įvairūs projektai ir pagal spalvas matote, kok kokioms prioritetinėms sritims yra skirti e, tie projektai. Taigi, m, mm, tokia būtų pagrindinė informacija. 2012 metais bus e, dar atviras kvietimas teikti paraiškas. E, Mes iki metų mm, galo sugrįšime pas jūs ir informuosime apie e, e, kvietimą dalyvauti daugiametėje programoje. Tačiau apie tai plačiau kalbėsiu kitą kito susitikumo metu, kai mes žinosime tiksliau, kiek yra lėšų skirta tai daugiametiniai programai. Ir e, dar vienas e, dalykas. E, yra dar viena numatyta paskutinė daugiametė programa, kuri m, tokia pati kaip ir anksčiau e, įgyvendinta programa. Ir, e, kaip minėjau, e, labai svarbu užtikrinti projektų testinumą. E, ir transeuropinių transporto e, tinklų prioritetus. E, todėl, e, kad kai bus pradėta įgyvendinti Europos infrastruktūros tinklų priemonė, kad jau būtų įvairių projektų pasirengusių prašyti finansavimo. Dėkoju, ponas Pakė. Mm, žodis ponui Kančian, EPP e atstovui. Prašau. Non so se sono il rappresentante del PPE, ma... Dėkoju. Nežinau, ar tikrai čia atstovauju APP e nuomonį, tačiau šiaip ar taip pasakysiu, ką galvoju. Norėčiau užduoti keletą klausimų ir pareikšti keletą pamastymų, kuriuos ponas Pakė galbūt atsižvelgs. Ponas Pakė mums patikė puikaus darbo rezultatą, kai dėl devinto puslapio, na, neturėjau laiko išstudijuoti šį dokumentą, nes ką tik jį gavome. Ir mano klausimai gal nebus labai tinkami ir nelabai subtilūs. Tačiau devintame puslapyje matau grafiką ir turiu konstatuoti, kad projektai, ar bent dauguma jų, yra minimi trečiojo prioriteto grafoje. Tad norėčiau sužinoti, ar taip atsitiko dėl to, kad trečiam prioritetui skirta daugiau lėšų, ar daugiau projektų buvo pateikta šiai kategorijai. Nes aš manau, kad ateičiai svarbu būtų štai kas. Gal būtų galima orientuoti šiek tiek tą projektų atranką ir labiausiai susitelkti prie ketvirtojo prioriteto. Galbūt būtų galima pasinaudoti finansavimo galimybėmis, kurios nėra labai didelės, daugiau pabrėžiant ketvirtąją kategoriją. Dabar kitas grafikas. Čia daug dėmesio skiriama traukiniams. Ir gerai, tačiau labai nedaug kas pasakyta apie jūrų transporto sritį. O tuo tarpu aš manau, kad tai yra labai svarbi transporto rūšis. Tad reikėtų šiam transportui taip pat skirti daugiau dėmesio. Trečias klausimas. Nežinau, ar teisingai supratau, jūs minėjote, kad bus paskelbtas dar vienas konkursas iki metų pabaigos, ar ne, toks panašus į, jau, į, į tą, kuris jau buvo paskelbtas. Aš čia ne visai supratau, sako kalbėtojas, kad norėčiau paklausyti, kaip bus su to laikotarpiu iki 13 metų. Ar teisingai supratau? Ar iki 2013 dar sulauksime dviejų konkursų skelbimo ir, ir vieno kitą met? Norėčiau apie tai sužinoti daugiau. Kai dėl siūlymų. Turiu pasakyti, kad nėra iš esmės atsižvelgta į įvairias nuolaidas, kurias e, vienos kitoms galėtų pritaikyti valstybės. Ponas Alkadraui, dėkoju, ponė pirmininkė. Gavome dokumentą ir tas dokumentas yra išties įspūdingas. Komisija uh, pateikia mums visą reikiamą informaciją laiku, belieka už tai komisijai padėkoti. Siūlymas iš pirmo žvilgsnio atrodo labai geras ir dėl prioritetų man jokių problemų nekyla. Trečia. Į transeuropinių transeuropinius tinklus investuoti siūloma daugiau ir tai, tai taip pat geras dalykas. E, projektų obligacijos taip pat yra puikus siūlymas. Bet galbūt būtų galima pasinaudoti tuo finansavimo mišiniu, vairiais finansavimo šaltiniais, bet vis tiek tiems projektams reikės ir viešojo palaikymo, viešųjų lėšų. Reikės, kad sprendimus rimtų vyriausybės ir valstybinės institucijos. Tam mes sakome nuolatos, jeigu prasideda studijos ir tyrimai projektai užgaišta. Mums reikia, kad žinotume, kada tie projektai bus įgyveninti labai konkrečiai. Tad norėčiau paklausti jūsų patirties iš ankstesnių metų, kaip viskas vyko, ar sklandžiai. Na, regis buvo matyti štai kas. Po atliktų studijų galbūt buvo pasiūlyta projektų ir pateikta siūlymų. Ar šį kartą buvo kitaip? reikėtų taip pat iškelti klausimą tų studijų metu, kokiu buvo pasiekta apčiuopiamų rezultatų. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, būtų štai koks. Komisija šią savaitę susirinks, susitiks ir reikės priimti galutinius sprendimus, ar jūs su valstybėmis narėmis palaikysite ryšius ir leisite ir jums pareikšti savo nuomonę, ar šį kartą bus kitaip. Dėkoju. Ačiū, ponė Bilbao. Pirmiausia, ačiū komisijai už aiškinimus, kuriuos pateikė ir norėčiau pakalbėti apie tą sąsąją e, pras... E, su iniciatyva, kuri prasidėjo dėl elektrinio pašto e, ir taip pat iškelti klausimus dėl procedūros. Beje, jie jau buvo iškelti. <clears throat> Pirmiausia, reikėtų pažymėti, kad tai yra projektų visos eilės pabaiga. Ekspertai mane, kad tie projektai prioritetiniai ir kai kuriais atvejais jie taip pat gali būti laikomi prioritetiniais. E, e, Taigi, man susidaro toks įspūdis, kad e, kalbama apie dvi procedūras, kad tos procedūros tarpusavėje persidengs. Ar ši studija taip pat bus EMIE e iniciatyva? Nežinau, kaip bus galima suderinti tuos instrumentus, tai toks pirmas dalykas. Antras Ekspertų komiteto pateikta analizė buvo pateikta komisijai ir jeigu gerai supratau, tai komisija būtent turės priimti pro, sprendimą dėl tų projektų, kurie bus finansuojami. Visi tie projektai, bent jau kai kurie iš jų, yra susijęs su valstybėmis narėmis kurios susiduria su didelėmis ekonominėmis bei finansinėmis problemomis. Reikia, kad visos tos valstybės prisidėtų prie finansavimo. Taigi man kilo klausimas, ar parenkant projektus jūs atsižvelgėte į valstybių narių finansavimo gebėjimus, kiek jos galėtų prisidėti prie tų projektų. Kitas dalykas, trečias kas e, pasakytina apie tuo, tų projektų pasirinkimą. E, kaip, e, kokiais kriterijais remiantis atsirinkama, kas atmetama, ar valstybė narė gali kurį nors iš tų projektų atmesti dėl to, kad kainos yra per didelės, išlaidos per didelės. Ar galima numatyti tokią riziką, kad valstybės narės kai kurios projektus atmes? Ponas Krameris ačiū už pranešimą, ačiū už brošiūrą, aišku, reikia labiau pasigirinti, bet reikėtų pakalbėti apie dujas, apie elektrą, apie greitkelius. Dabar žiūriu į lentelę ir matau, tiksliau kritikams galiu pasakyti, kad geležinkeliai, e, geležinkeliams buvo sudarytos geresnės sąlygos, e, bet automobilių keliams mažesnės. Tai gal klimato kaitos požiūrių tai ir neblogai, bet per keletą pastarųjų metų e, apskritai suteikti prioritetą geležinkeliu yra gerai. Toliau upių laivyba. Tai yra gana siauras rytis. Elbė ir Dunojus čia neįtraukti. Čia aišku pirmieji metai, bet e, galbūt kitais metais jūs vėl viską perrašysite ir trauksite Dunojų ir Elbę. Jūs paminėjote skaičius nuo 12 iki 18 procentų kanalas Ramal kainavo 12 milijonų, dar praeitais metais buvo 652 vienetai, čia kalbu tonomis. Investuoti į tokias rytis tai yra švaistimas. Jeigu jūs supratote, ką sakau, tai būčiau labai, labai laimingas. Dėl valstybių narių priimamų sprendimų. Tai yra valstybių narių parlamentų prerogatyva ir aišku, kad parlamentai nenorės jos atsisakyti. Dabar norėčiau dar pas, pašnekėti dėl kai kurių taškų Müncheno uh, Turino ir dėl to, kad jie kuo didesnis e, ratas, tuo daugiau kreditų bus galima suteikti. Baltijos, Adrijos jūros koridorius yra Raide projektas Austrijoje, kad Klein Frankfurtas nebūtų paliktas nuo šalyje, nes viskas e, būdavo nukreipiama į vieną. Austrija viena negalėjo išsimokėti, tai buvo pasakyta, kad tai yra Adrijos Baltijos jūros projektas, tačiau gerai pasižiūrėjus galima pamatyti, matyti, kad e, viską galima buvo finansuoti e, su viena dvidešimtaja dalimi, e, vien, viena dvidešimtaja to, kas buvo iš tiesų skirta. Pone Hortuk, trys minutės, jeigu galim jums pasisakymų. Nes visi pas viršė pasakymo laiką ir pasakytojų vis daugėja. Dėkoju šį įdomų pasisakymą. 74 prioritetus minėjome, daugelis jų pateko į trečio prioriteto sąrašą, kurie daliniai projektai turi būti paspartinti. Mes kalbame apie 35 milijonus eurų. Tai yra antrasis finansavimas prioritetiniams projektams. Oro taršos mažinimui, e, trans, jūrų transporto srityje apie yra taip pat laiko e, prioritetu. Čia matome įvairių projektų skirtų Olandijai ir Belgijai. Ir rytų šalims ir centriniai Europai projektų čia pateikta mažai. Kodėl? Kitas dalykas. Mažinant CO2 išmetalus transporto srityje reikia dėti rimtas pastangas. Žvelgiu į konkursus, matau, kad čia jų nebuvo paskelbta daug. Kodėl? Trečia, požiūris yra neblogas, tiesiog reikėtų transeuropinių tinklų vystimasi plėtoti, e, tinklus plėtoti greičiau, tai yra svarbu. Jūs labiau paminėjote tokius transporto būdus, tokias rūšis, kurie yra ekologiškesni ir tai yra puiku. Kaip būtų su prioritetų nustatymu ir su partnerystė tarp privataus ir valstybinio sektoriaus. Ar nebuvo pateikta kandidatūrų tokiam finansavimui užtikrinti? Tai tokie būtų mano klausimai. Ačiū. Dėkoju, ponas Hauit. E, šimtajame puslapyje pateiktos rekomendacijos yra įdomios. Tos rekomendacijos turėtų palengvinti transporto reikalus mano regione. Norėčiau padėkoti Europos komisijai už priimtą sprendimą. Jūs puikiai žin... Aš puikiai žinau situaciją regione ir galiu pasakyti, kad mums yra labai vertingas projektas. Tai padės pagerinti e, mainus ir padaryti transportą sklandesnį. Turiu tris klausimus. Pirmiausia, Žinau, kad mums vietos lygių tie dalykai yra labai svarbus, tačiau norėčiau užduoti klausimą dėl ES pridėtinės vertės šios rytyje. Kokia čia bus gauta pridėtinė vertė, jeigu sprendimai bus priimami ES lygių antrą? Norėjau paklausti, ar galėtumėte pasakyti, kuriuo metu, e, kada tie projektai prasidės, kada bus imtas jų gyvendinimo. Ir jūs kalbėjote be kita ko apie būsimą procedūrą dėl konsultavimuose su parlamentais, ypač kalbant apie finansavimą transeuropinių tinklų. Norėčiau paklausti, kas pasikeitė, lyginant su praeities patirtimi tarp vadinamojo C etapo ir galutinio etapo? Ar yra kokių nors pasikeitimų ir kodėl? Ačiū, pirmininkė, turiu tris klausimus. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad aš spėjau tik labai trumpai peržvelgti šį dokumentą ir man atrodo, kad yra labai teisingo tikslo siekiama padaryti transporto sklandesnį. Ta, tai yra būtinas dalykas. Ir kai resursai yra riboti, svarbu teisingai atsirinkti projektus. Norėjau dar kartą pabrėžti, tai, ką minėjo kolegė Bilbao, dėl galimo konflikto su Europos infrastruktūros tinklų priemonė. Ir čia kyla tam tikras pavojus, kad kad atsiras tam tikras interesų konfliktas, kai, kai bus sprendžiamas jis. Ir trečia, dėl uh, e, darbų kalendoriaus, dėl grafiko. Svarbu nusistatyti prioritetus, tiesiog man kyla klausimas, ar neiškils problemų dėl kofinansavimo tų projektų. Norėčiau paklausti, ar komisija turi kokiu nors ketinimų ar siūlymų šią temą. Galbūt būtų galima matyti kokias nors saulė lydžio nuostatas arba panašus siūlymus kad finansavimas nebūtų skiriamas nuolatos automatiškai. Ir jeigu projektai nebūna tinkamai gyvendinami, tai svarbu matyti nuostatas, kurios leidžia lėšas panaudoti kitur, kitiems projektams. Kolega iš rytų Anglijos kaip tik minėjo ir man svarbu dalyką. Svarbu, kad nebūtų palikta vietos piknaudžiavimui. Net jeigu ir ne. Labai svarbu, kad būtų kalbama apie E14 14 projektus ir ar jų ir nebus. Aš šiandien klausimų nelaukiu, ne, atsakymų nelaukiu šį klausimą dėl Felix Taunį, dėl E14 e projektų, bet ar yra kas nors numatyta jų tema. Ir ypač svarbu sujungimo zonose įgyvendinti tinkamai tus projektus. Ir mano atsovavimo vietoje yra daug transporto kamščių ir iš to kylančių problemų. Pone Ajela Sender, dėkoju, pone pirmininkė. Norėčiau taip pat padėkoti ponui Pake ir Europos komisijai už visą patiktą informaciją. Mes stengiamės ją įsisavinti pamažu. Kolegos jau uždavė klausimą ir aš norėčiau dar pakartoti, kaip jūs manote, konkursas paskelbtas padės pasirenkti naujų transeuropinių tinklų projektų gyvendinimui. Aš manau, kad visi parengiamieji darbai turi būti atlikti ir bus atlikti. Ir svarbiausios transporto jungtis ir keliai turi būti paruošti. Svarbu išsiaiškinti, kaip juos bus galima panaudoti. Valstybės narės pateikė savo įgyvendinamumo studijas ateičiai. Kaip Jūs manote, ar valstybės narės labiau žvelgia į ateitį realizuodamus tos projektus, ar jos nori paprasčiausiai užpildyti praeities spragas dėl penktojo prioriteto. E, maršrutai prekiniam transportui, kaip minėjo man kolega, mums yra rūpimas klausimas. Bus skelbiamas naujas konkursas ar nauji konkursai iki šio laiko tarpio pabaigos. Na, nežinau, ar tai yra labai gera mintis, bet galbūt reikėtų perduoti reikiamą signalą, kad būtų aiškiai matoma, kad šie nauji konkursai vyksta, kadangi pasimokėme iš praeities nesklandumų ir dabar veikiame kitaip. Kai dėl naujosios sanglaudos šalių turėtume žvelgti į Baltijos valstybės, į Lenkiją. Ir galbūt galėtume jas minėti kaip geriausios praktikos pavyzdį, kalbant apie praeities pamokas. Aš manau, kad tas 10 milijardų yra nemenka suma ir buvo daug konkursų dalyvių, kurie nebuvo viešojo sektoriaus atstovai. Ačiū. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Pake. Aš taip pat norėčiau padėkoti e, ponui Pake ir Europos e, komisijai už šios dienos e, pristatymą. Ir aš norėčiau iškelti vieną aspektą. Šie projektai yra E, tam tikrą e, breuna tarp, loginė breuna tarp praeities projektų ir ateities e, projektų. Tai galbūt yra kažkokia tai tam tikra niekieno žemė, tarp šių dviejų laikotarpių. Ir aš, mes norėtume, e, kad viskas vyktų sklandžiai. O dėl projektų obligacijo e, jau yra nuspręsta dėl bandomosios e, stadijos. Ar yra kažkokių tai išvadų, į kurias galima būtų atsižvelgti? Dėkoju. Ir jeigu pažiūrėsime į žemėlapį, tai yra e, regionų, e, kur, e, kuriuos tarp valstybinių regionų dalyvaujančių įvairiuose projektuose ir tai yra labai gerai. Ir kaip jūs minėjote, yra, yra daug daugiau paraiškų negu e, yra numatyta finansavimo. Ir būtų e, įdomu išgirsti plačiau, kokie projektai nėra įtraukti. Dėkuoju. Ponas Reikė, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Taip pat norėčiau komisijai ir ponui Pakė padėkoti už puikų dokumentą. Norėčiau pasakyti dvi pastabas ir porą klausimų užduoti. Pirmoji pastaba. E, suprantu, kad e, ankstesnėje finansinėje perspektyvoje buvo remiamasi ankstesnių modelių e, ir tokiamis sąlygomis. Aišku, yra MIE. E, Europos infrastruktūros tinklų priemonė numatyta Taigi labai įdomu pažymėti, kad e, tokie projektai yra gana reti ir labai svarbu, kad e, Europos infrastruktūros tinklų priemonė numatytų 10 milijardų, e, kad teisingai viskas būtų integruota. Aš porą klausimų dar norėčiau užduoti. Galima pagalvoti, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonės programa gali būti gali pasibaigti ir kad. E, e, bet aš manau, kad yra kitų programų. Kitas klausimas. Jūs nesu, negalite Jūs negalite pasinaudoti projektų obligacijomis, nes ne jūs sprendžiate dėl to. Yra projektų, kurie būtent taip yra finansuojami, bet dirba prie to kitos institucijos, Europos investicijų bankas. Ir manyčiau, kad finansų e, sektoriaus atstovai gali tiesiog pasinaudoti situaciją šiuo atveju. Ar jūs manote, tai bus mano paskutinis klausimas, kad planuojant Europos infrastruktūros tinklų priemonę, reikėtų pakeisti tam tikras biudžeto nuostatas ir atsirastų mažiau studijų daryti galimybę ir nuveikti daugiau darbų. Dėkoju. Mr. Liberatski. Kolega Liberatski, prašom. <clears throat> Dziękuję bardzo. Ačiū. Perskaičiau siūlymų su didžiuliu susidomėjimu ir norėčiau paklausti vieno dalyko 38 milijonai regis ketinama investuoti Lenkijoje infrastruktūras. Labai panaši suma tektų studijoms. Ar tai reiškia, kad Lenkijos vyriausybė prašė būtent tokios sumos? E, galbūt reikėtų pabandyti dar kartą, nes Lenkijos prašymas pirminis buvo atmestas. Dėkoju. Labai trumpai mano klausimas, ponė Pake. Ačiū už jūsų dokumento pristatymą. Aš taip pat turėjau laiko užmest akį į dokumentą. Kolegos klausė jau, kad galbūt, apie tai galbūt reikėtų e, pirmiausia skirti dėmesį tarp valstybiniams projektams, pasienio projektams, nes jie yra ypatingai svarbus. Galbūt taip pat reikėtų užtikrinti pirmiausia saveikumą ir tarpusavio jungtis transporto srityje ir taip pat užtikrinti, kad egzistuojantis projektai bus tinkamai finansuojami ir nauji numatyti tinkamai gyventinti. Manau, kad dokumentas yra parengtas puikiai. Valstybės narės turėtų sulaukti teigiamos reakcijos, o ponas Hauit jau irgi pradėjo klausti tą, ką norėčiau sužinoti aš pats. Galbūt reikėtų keisti šį dokumentą, jeigu jis turėtų būti keičiamas, tai kodėl? Aš nemanau, kad įvyks kokios nors didelės korekcijos, bet galbūt ponas Pakė mums patvirtins tai arba paneigs atsakydamas į klausimus. Tad prašom atsakyti. Dėkuoju. Tikiuosi, nepraleisiu per daug e, jūsų klausimų. Jeigu praleisiu, esu pasirengęs atsakyti e, jums raštu, elektroniniu paštu. Galbūt aš sugrupuosiu e, jūsų klausimus ir atsakymus. Galiu pasakyti, kad visi projektai yra pateikti valstybių narių visuomet procesas prasideda e, nuo valstybės narės prašymo. Ir tai yra labai svarbus vertinimo aspektas, nes mes turime patvirtinti, e, e, įsitikinti, kad bus įmanoma užtikrinti kofinansavimą. Ir kad numatytos priemonės galės būti įgyvendintos taip, kaip numatyta projekto aprašyme. Žinoma, e, e, šie projektai buvo pateikti šių metų balandžio mėnesį. Ir e, iki metų galo visi 74 projektai E, jeigu juos patvirtins valstybių narių finansavimo komitetas. E, ir e, jeigu bus paskirstytas visas biudžetas, tai valstybės narės turės pritarti siūlomam europiniam finansavimui. Taigi vėl e, vėliau šie 74 projektai bus e, aptarti su valstybėmis narėmis ir tik tada priimtas galutinis e, sprendimas išmokėti lėšas. Ir mes tokiu būdu pranešame valstybei nariai, kad mes pasirengę E, finansuoti vieną ar kitą projektą ir e, klausama galutinio patvirtinimo, kad bus užtikrintas kofinansavimas. E, taigi, tai komisija nemažai dėmesio skiria programos kofinansavimui, ne tik atrankos stadijoje, bet ir įgyvendinimo stadijoje. Kaip minėjau, bet kokiu atveju bus e, pas, kvietimas dalyvauti teikti paraiškas dėl finansavimo e, prioritetiniams projektams. Sekantis e, etapas bus daugiametė programa ir arba 2012 pabaigoje arba 2013 metų pradžioje bus e, paskelbta dar viena metinė programa. Taigi, du e, kvietimai bus e, paskelbti artimiausių metų ir dar yra viena galimybė surenkti dar vieną kvietimą teikti paraiškas 2013 metais, kad galėtume optimaliai išnaudoti e, programoms skirtą e, biudžetą. Tai gali būti įmanoma 2013 metų pabaigoje. Taigi, daugiametinė programa e, metinė programa ir galbūt dar vienas kvietimas tikrai mes nebijome, kad biudžetas liks neišnaudotas. Na, dėl įvairių prioritetų ir komponentų aš norėčiau padėkoti mm, komiteto nariams už komentarus ir norėčiau pasakyti, kad E, mane e, džiugintų daugiau projektų skirtų vandens, e, vidaus vandenų transportui, jūrų transportui. Paprastai tokių projektų, nors yra nedaug, jie būna labai kokybiški ir geri projektai. Tačiau daug, dauguma E, paraiškų yra teikiama dėl e, geležinkelio transporto e, projektų. Ir žinoma, valstybės narės sprendžia, kokiuose srityse prašyti finansavimo projektams. Ir žinoma, darbo programos prioritetai, e, kuriuos e, nustatote jūs e, kartu su komisija, yra tie patys, kurie taikomi atrankoje. Kita klausimų grupė, labai svarbi klausimų grupė, tai kaip susijusi Europos infrastruktūros tinklų priemonė su šiuo kvietimu teikti paraiškas tarp transeuropinių tinklų. E, kadangi e, yra numatytos e, Europos infrastruktūros tinklų priemonės gairės, tai ji yra glaudžiai susijusi su TNT projektais. Yra eilė siūlymų, kurie atsispindi mūsų parengto dokumento priedė. E, e, šių metų pabaigoje mes sutelksime dėmesį į prioritetinius e, projektus ir egzistuojančius pažadus bendrai finansuoti projektus. Ir jeigu mm, finans šių, šios priemonės finansavimas nebus papildytas iš e, šios metinės programos biudžeto, bus galimybė papildyti biudžetą iš e, kitų metų e, projektinio biudžeto. Ir konkrečiau e, buvo daugiau projektų susijusių su trečiuoju prioritetu, e, nes e, buvo daugiausia atlikta studijų šioje srityje, kurios natūraliai vėliau išsivysto į įgyvendinamus projektus. Taigi tie tos tie tyrimai, tos studijos yra e, pavirsta ateityje į TNT e, konteksto projektus. Mes tikėjomės, kad trečiasis prioritetas bus panaudotas e, valstybių narių uh, įgyvendinant projektus išvardintus komisijos dokumento e, priedė. Tačiau šią mm, proga nedaugelis pasinaudojo ir mes e, toliau sieksime susijęti trečiąjį prioritetą su e, priedę pateiktų komisijos siūlymų. Tačiau mes E, kaip ten bebūtų, turėtume užtikrinti e, likusių ten T projektų e, sąsąją su Europos infrastruktūros tinklų priemonės projektais. Na ir galiausios pastabos būtų dėl projektinių obligacijų, dėl ketvirtojo prioriteto ir finansavimo. Manau, kad e, ateityje stengsimės rasti kuo įvairesnį finansavimą, ne vien e, projektinėmis obligacijomis, e, bet ir įvairiais kitokiais novatoriškais finansavimo šaltiniais. Taigi yra rengiamas e, pagrindas e, novatoriškiams finansavimo šaltiniams, tame tarpe ir e, projektinėms obligacijoms. Taigi, darbas ties projektų to projektinėmis obligacijoms, obligacijomis e, vyksta toliau. Aš manau, kad aš atsakiau į daugumą klausimų ir dar porą yra e, likę atskirų klausimų. E, po tai pono Kramerio pastabos. E, jūs turbūt minėjote čia e, Baltijos Adrijos e, jūrų regionų projektus, tai yra dideli dideli turiniai projektai ir jie yra pateikiami finansuoti pagal daugiametinę programą. ir dėl projekto Felisto su e, sujungimo su geležinkelių e, infrastruktūra. Ir visa tai bus e, siekiama įgyvendinti užtikrinant e, efektyvesnės jungtis tarp įvairių transporto rūšių. Ir žinoma, e, sugrįšiu prie pono Bradborno e, klausimo specifiškai susijusiu su Anglijos e, Midland regionu. Dėkoju uždėmesi. Dėkuoju ponas Pake už jūsų pristatymą ir už atsakymus į komiteto narių klausimus. Dabar lauksime e, valstybių narių finansavimo komiteto sprendimo šį ketvirtadienį ir tikėsime, kad numatytos lėšos bus skirtos atrinktiems projektams. Ačiū Jums e, e, labai, tikiuosi, iki atostogų daugiau nepasimatysime. Linkiu Jums geros vasaros ir iki pasimatymo teikėtina tai rugsėjo mėnesį. Dėkuoju. Okay, is Mrs. Griesbeck here yet? Yeah, eh, she's here. Very good. Pone Griesbeck jau čia? Puiku. Mrs. Griesbeck kindly told me that she would be rushing around. Pone Griesbeck perspėjo mane, kad e, ji pilietinių teisų komitete e, dar turi mm, reikalų ir vėluos, todėl e, dabar suteiksiu ją žodį, nes ji pasirodė pas mus. Kolegė. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, man tenka malonumas Jums pristatyti šį pranešimo projektą nuomonį Horizontas 2020. Ir tikiuosi, kad puikiai bendradarbiausime artimiausiomis savaitėmis, net jeigu tas savaitės šiteks skirti ir šiek tiek poilsį. Prieš pereidama prie pranešimo esmės, norėčiau apie procedūrą tarti porą žodžių. Mūsų komitetas e, sulaukė dviejų dokumentų. Pirmiausia, pagrindų programa, reglamentas, e, kur kalbama apie e, bendrą sprendimų priimimo procedūrą. 811 dokumentas reikalauja konsultavimuose procedūros. E, Parlamentui čia tenka labiau ribotas vaidmuo, tad aš jums siūliau pasiūlyti komisijos veiksmus telkti prie pagrindų programos. E, galbūt ten bus tokių elementų ar specifinių dalykų, kurie jums pasirodys svarbus ir juos bus galima įtraukti e, pakeitimų kelių į dokumentą. Dabar pereikime prie esmės. Nenorėčiau leistis į pagrindų programos detalės Horizontas 2020 Tiesiog tai yra vienas iš svarbiausių dalykų ES mokslo tyrimų ir inovacijų srityje. Mes puikiai žinome šį dalyką ir mes turime visi tą patį tikslą. Juolab, kad, kaip žinia, Europa dabar pergyvena tokį strateginį laikotarpį, kalbant apie visus sektorius. Daugelį sektorių ES yra lyderė Tačiau tuo pat metu turime nepamiršti vis augančios konkurencijos, e, kurią sudaro trečiosios valstybės. Ir visa tai, turint omenyje dar ekonominę krizę, kuri purto mūsų žemyną, mus ragina e, numatyti rimtus pasikeitimus, kad auktų ekonomika ir kad išliktume toliau lyderiai mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje ir kad išliktume pramonės požiūrių konkurencingi. Ši programa Horizontas 2020 turi užtikrinti e, mūsų, tai yra Europos Sąjungos pramonės e, prior, pir, e, būtų užtikrinti mūsų lyderystę pramonės srityje ir padėti išlaikyti mūsų kompetenciją. Svarbiausiai sektoriai turi būti vystomi labiau integruotai, e, taip, kad būtų sunaudojama mažiau energijos ir kad būtų galima atsiliepti į visuomeniai tenkančius iššūkius. Tokio požiūrio laikosi ir Europos komisija savo pagrindų programos tekste. Ir aš galiu tam tik pritarti. Šis požiūris yra būtent toks. Mes jam pritarėme prieš keletą mėnesių pranešime, kurį parengė mūsų šaunusis kolega Matijo Groš siūlyčiau tęsti tą pačią dvasę. Kad pasiektume šių tikslų, e, aš noriu pabrėžti vieną iš svarbiausių transporto politikos aspektų, o būtent energijos klausimą ir energijos sektoriaus įtaką e, klimato kaitai. Be abejo, diversifikuoti e, energijos šaltinius būtina, iškastinės energijos šaltiniai nėra amžini ir jų poveikis klimato kaitai yra pernelyg didelis. Mūsų priklausomybė nuo tų iškastinio kūro taip pat didžiulė. CO2 išmetalų kiekis turėtų būti nustatytas pagal kiekvieną transporto rūšį, reikėtų siekti ES 2020 strategijoje numatytų tikslų. E, tie, tas tikslas 2020-2020 turėti iš, turėtų išlikti. Yra būtina dirbti prie tokių variklių, infrastruktūrų ir e, elementų vystimo, kurie padėtų taupyti energiją ir kurie padėtų atrasti pakaitinį kūrą. Tai turėtų būti tvarus sprendimas. Tos inovacijos turėtų būti lydimos e, atliekų tvarkymo strategijos ir tuo pat metu aš taip pat manyčiau, kad turėtume padirbėti su Europos komisija dėl automobilių aerodinamikos problemų sprendimo, kad būtų galima geriau e, organizuoti transporto sistemas ir kad galėtume pasirinkti vadinamąjį išmanųjį transportą. Aš taip pat norėjau paminėti dar vieną dalyką, o būtent būtina suderinti judumo augančius poreikius su sklandesniu transportu. E, Tam būtina vykdyti tokią transporto sistemą, kur būtų e, tarp, intermodali, kuri būtų inovacinė ir kuri būtų visiems prieinama. Galiausiai Europos gyventojai turi savo įpročius, jie gyvena Europoje, gyvenimo būdas vis tik keičiasi. Visa tai yra labai svarbus aspektai ir šiuo požiūriu norėčiau pabrėžti dalyką susijusi su judumu mieste, nes tai yra vienas iš svarbiausių iššūkių. Tai yra pirmiausia iššūkis ekonomikos, užimtumo požiūrių, tai taip pat, ir tai yra labai svarbu, tai yra iššūkis gyventojų gyvenimo kokybės e, požiūrių. Siūlau pabrėžti būtinybę suderinti tvarumo sieki ir visuomenės E, atskirus poreikius, kaip bus e, planuojama transporto politika. Būtina, kad sumažėtų e, nelygybė socialinė, kalbant apie galimybę laisvai judėti ir kad būtų užtikrinti interesai pažeidžiamiausių visuomenės grupių. Svarbiausi pasiekimai inovacijų ir mokslo tyrimų srityje turi būti pasitelkti, jie turi būti skatinami būtina tai steigti mokymo e, centrus, turi būti grupuojamos mokslo įstaigos, kurios turėtų dirbti kartu, kad būtų galima parengti tvarę judumo politiką, kad būtų galima efektyviai panaudoti keleivinį ir krovininį transportą. Visa tai e, su tikslu sumažinti oro taršą, sumažinti keliuose nelaimingų atsitikimų skaičių. Ir užbaigdama norėčiau pasakyti štai ką. Esant stipriai konkurencijai pasaulinių lygių transporto sektoriuje, visos tos kryptis, kurios buvo pristatytos įžengimoje kalboje, turėtų padėti e, skatinti inovacijas ES transporto srityje, kad būtų galima paskatinti ekonomikos augimą, padidinti užimtumą, paskatinti geresnį judumą mieste ir paskatinti išmaniojo transporto sistemų kūrimą ir dėgymą. Tai yra svarbus dalykai ES tiek visuomenės interesų požiūrių, tiek ekonominių ir aplink, aplinkosaugos požiūrių, tiek uh, ekonominių požiūrių. Tai tiek būtų kolegos. Manau, kad galėtumėte pritarti šioms kryptims ir aš, aišku, esu jūsų paslaugoms. Mielai išklausysiu jūsų klausimus, pastabas ir siūlymus, kad tekstas galėtų būti pagerintas. Dėkoju. Ponas Marcinkievičius. Ačiū pirmininkė. Ačiū už jūsų nuomonę. Visų pirmiausia, aš norėčiau pabrėžti, kad esamoje ES strategijoje mes siekiame sukurti išmanes ir integruotas transporto sistemas. Ir mes turėtume pabrėžti, kad reikalinga Europos transporto sistema, kuri būtų draugiška e, keleiviams, mūsų piliečiams ir aplinkai. Kadangi transporto sritis sudaro nemažą Europos e, BVP dalį, mes turėtume užtikrinti padidinti Europos e, konkurencingumą ir sušvelninti e, laikino, laikinus sistemos trūkumus. Mes turime paspartinti e, plėtrą ir įdėkti novatoriškus sprendimus transporto priemonėse kad sukurtume švarę ir efektyvę efektyvę transporto sistemą Europoje. Transporto sektorius turėtų mažinti CO2 išmetalus e, ir e, mažinti įtaką klimatui. Taip pat turime sumažinti priklausomybę nuo naftos e, produktų ir padidinti judumą. Tai įmanoma dėgiant e, pažangės inovatyves transporto sistemas. Transporto sistema yra viena iš e, vertingiausių Europos e, privalumų teikiant paslaugas pažangi Europos transporto sistema prisidės prie e, e, Europos valstybių narių, kuriant konkurencingą Europą. Tikslai numatyti, e, kuriant bendrą Europos transporto erdvę, yra glaudžiai susiję su politiniu tikslų įgyvendinimu taip pat e, pramoninių tikslų įgyvendinimų, turint galvoje pramonės globalizaciją. Pone Ajala, dėkoju pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti už suteiktą galimybę bendradarbiauti su jie, kuriant nuomonę Šalia to, ką ji pabrėžė, aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad reikėtų padirbti, padirbėti su visais e, elementai susijusi su saugumu ir inovacijomis, su vartotojais. Taip pat reikėtų pabrėžti e, tam tikras vairuotojų grupės, tokius kaip e, motociklų vairuotojus ir panašiai. Dažnai jaunimo grupės ar, ar suaugusių žmonių grupės ar e, pagyvenusių žmonių grupės dirba kartu, e, atliekamas e, darbas, psicholog, aptariamas psichologinis transporto priemonių naudojimo aspektas, Norėčiau, kad būtų pasigilinta į organizavimą, į miesto gyvenimą, į prekių gabenimą. Aš manau, kad būtų naudinga atlikti išsame studiją e, ir pažiūrėti toje studijoje, kaip suderinti daugelį e, skirtingų aspektų. E, Dėl elektrinių transporto priemonių. Mes žinome, kad atsiranda tokios, kad galima dabar jau jas e, ir pakrauti, tačiau miestuose tą gana sunku padaryti. Dėl finansavimo reikėtų pasižiūrėti, kaip geriau pritaikyti finansavimo instrumentus transporto srityje. Aš manau, kad tai yra socialinės ekonominės apklausos rytis. Kai galvojame apie mokslo tyrimą į darbą, tai dažnai prieš akis iškyla mėgintuvėlis laboratorijoje. Bet e, į kitus aspektus e, nelabai atsižvelgiama, o transportui tai nemėgintuvėlis juk svarbu. Aš taip pat manau, kad turime pasigilinti į rinkos perdavimo aspektus, kursus. Atsiprašau. Viskas turi būti paremta moksliniais tyrimais, turime žiūrėti, kaip galima būtų sukurti kuo daugiau žalių darbo vietų ir reikia užduoti komisijai klausimą dėl to, kada iš tiesų paskatinsime žalį rinką ir žalių darbo vietų apkūrimą. Nes mes net nežinome, kiek bus sukurta žalių darbo vietų, jeigu imamės kažkokios tai iniciatyvos transporto srityje mažinti CO2 emisijas. Dėl viešųjų paslaugų, dėl e, saugumo, manau, kad e, gana mažai mokslo tyrimojo darbo europinių mastų yra atliekama šiuose srityse socialinių e, konfliktų sprendimas taip pat labai svarbus e, išnagrinėti, svarbu atlikti atitinkamas studijas ir taip pat ateityje reikėtų pasižiūrėti, kaip žmonės reaguoja į tai, kad kuriamos naujos infrastruktūros kažkur šalia jūsų. Šitais aspektais komisija turėtų pasigilinti ir pasižiūrėti, kaip tuos socialinius konfliktus reikia spręsti. Pane Diuho. Dėkui, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai už atliktą darbą. Aš e, visiškai pritariu e, tam, ką jis sakė bendrais brožais, tačiau norėčiau pridėti keletą papildomų dalykų. Aš manau, kad e, nuomonės projekte transporto komitetas ypatingai akcentuoja transporto pasiūlos klausimą. Aš norėčiau, kad būtų aptariamas ir pasiū, paklausos aspektas. E, nes reikėtų pasižiūrėti dėl infrastruktūros, dėl transporto efektyvumo ir dėl to, e, kaip e, pakeisti santyki tarp įsakymų davėjų ir piliečio. Miestai dažnai nurodomi kaip pagrindinis žmonių pagrindiniai žmonių telkiniai, 80 procentų žmonių gyvenamo miestuose, tad galvojama apie naujas infrastruktūras, bet reikėtų pagalvoti ir apie naujas e, darbo vietas, nes sumažinus transporto srautus, galbūt mieste būtų galima kurti naujas ir naujoviškas darbo vietas. E, čia kalbu apie tiekimą, apie teritorijos tvarkymą. Iš tiesų reikėtų pakeisti žmonių elgesį miestuose ir reikėtų akcentuoti sąsajas tarp e, transporto saugumo ir e, tiek kalbant apie piliečius, tiek kalbant apie vairuotojus. E, bei taip, reikėtų pagalvoti apie krovinių saugumo klausimus. Taigi štai papildomi aspektai, kuriais aš pateiksiu tam tikrų pakeitimų, e, siekdama nukreipti mokslo tyriamuosius darbus, e, kaip galima, konkretesnė linkme link konkrečių projektų. Ačiū ponas Damjanė, komisijos vardu. You, Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju už galimybę pakomentuoti čia kartu su jumis šį klausimą. Džiaugiamės ponios Grįžbek parengtų pranešimų. Mes turime su pasitenkinimu pastebėti, kad sutampa mūsų e, aptariamas šis pranešimas su tuo, kas siūloma strategijoje 2020, mes 2020. Mes kalbame apie iššūkius tenkačius transporto sektoriui. Pavyzdžiai, suderinti konkurencingumą ir politikos e, tikslus, labiau susitelkti prie iššūkių susijusių transportu, energetika, klimato kaita, laikytis holistinio požiūrio, apie transportą galvoti kaip apie sistemos integruotos dalį siekiant svarbiausių tikslų. Labiausiai pabrėžiamos inovacijos. Siekiama pasitelkti inovatyvius sprendimus, teikiamas dėmesys į poveikį, kurį galėtų turėti e, transportas ekonomikos augimui e, ir užimtumui. Mes taip pat turėtume pabrėžti štai ko. Pranešėja pažymėjo tuos aspektus, kurie yra susijęs su energijos šaltiniais, ekonomik, poveikio ekonomikai ir socialiniai sryčiai. Taip pat pabrėžiama miesto transporto svarba užtikrinti jo suderinamumą su kitomis iniciatyvomis, ypač su Europos infrastruktūrų tinklų priemonė. Tik keletas aspektų būtų paminėtini. Pranešimas ir siūlomi pakeitimai yra geri, mes galbūt norėtume šiek tiek pareikšti kitokią poziciją dėl dviejų, trijų dalykų. 18-20 pakeitime kalbama apie inovatyves technologijas. Tai yra su kitomis programomis. Mes turime įsitikinti, kad daromas teisingas skirtumas tarp to, kas minima čia ir kas minima kitur. Tačiau Svarbu yra štai kas. Kai transporto komponentas šioje iniciatyvoje bus įdėktas, mes tuomet turime siekti, kad būtų kuo didesnis suderinamumas su kitomis iniciatyvomis. Ir tai yra puikus dalykas. Taip pat, kai kalbame apie palidovinės sistemas, tai turiu pasakyti, kad mes pritarėme e, tam, ką pabrėžė pranešėja mokslo tyrimų rezultatais būtina pasinaudoti. Mes taip pat manome, kad būtina išvengti dubliavimo veiklos ir tai, kas numatyta vienose dokumentus, nebeturėtų būti minima čia. Ir čia reikėtų galbūt labiau susitelkti tik prie mokslo tyrimų ir vystimo aspektų transporto srityje. Tačiau bendras vertinimas yra tikrai labai platus ir, sakyčiau, yra plačiai sutariama dėl atskirų svarbiausių nuostatų. Pasižymėjau kai kurias pastabas, kurias išsakė kalbėję prieš tai diskusijose asmenys. Mes, manau, toliau turėsime galimybę keistis nuomonėmis ir jas atsižvelgti. Ačiū. Ačiū. Gal ponia Grįžbek norėtų ką nors pridurti? apibendrinimui. Pone Grįžbek, ačiū, pone pirmininkė, noriu padėkoti visiems kolegoms už jų indėlį, kurį ką tik išgirdome. Turime gairias tolesniam darbui, kuris vyks artimiausiomis savaitėmis. Ačiū kolegoms už bendrą palaikymą. Ypač noriu padėkoti visiems už tą idėją ieškoti papildomos pridėtinės vertės, kurią galime sukurti vystydami transporto projektus. Aš taip pat pasižymėjau tai, ką minėjo kolegos. Išgirdau pavyzdžių, pavyzdžiui, Vokietijoje. Išgirdau galimybę pagilinti transporto organizavimą, įtraukiant jaunus žmonės į tai ir panašiai. Ir ta idėja gyventi visiems kartu, e, jis kad tas gyvenimas būtų malonus ir gerai organizuotas mieste, pavyzdžiui, ta iniciatyva yra įdomi ir gera. Buvo paminėti taip pat trys svarbus dalykai, paminėjo ponė Diuro juos, ji kalbėjo apie transporto paklausos ir pasiūlos santyki ir to santykio pasikeitimą ir galimybę tai paminėti pranešime. Suprantu e, e, komisijos atstovų pastabas, dirbsime visi kartu ir toliau. Pone pirmininkė, norėčiau paprašyti jūsų e, šiek tiek atidėti pakeitimų teikimo laiką, jį prailginti, kadangi pranešimas bus pristatytas vėliau, jis atskiruose komitetuose jo pristatymas buvo atidėtas, galbūt būtų galima šiek tiek daugiau turėti laiko, ne iki Liepos 20, o iki Rūpiučio 23 dienos teikti pakeitimus, tai mums paliktų daugiau laiko padirbėti ir tuo būdu pranešimas būtų parengtas geriau ir išsameu. Dėkoju, pirmininkas. Ačiū. Pone Grįžbek, Rūpiučio 23 diena, nežinau, ar kolegos jau bus grįžę iki to laiko. Na, gerai, gerai, galime sakyti, kad tai bus pakeitimų teikimo laikas komitete bus balsuojama rugsėjo pabaigoje, o įtre komitete, jeigu teisingai suprantu, vyks balsavimas vėliau, o plenarinėme posėdėje bus balsuojama lapkričio mėnesį. Rūpiučio 23 gali būti pakeitimų teikimo galutinė data, jeigu jūs tai pageidaujate. Dėkuoju už šį aptarimą. Dabar kitas darbo tvarkės punktas yra. oro transporto krovinių saugos studijos pristatymas. Pona, ponas Makarijo. Ar jis čia? Pone Makarijo. Kolegos, e, ši studija atlikta dėl oro krovinių saugumo trečiosiuose šalyse. E, ji e, atliko Portugalijos institucija kartu su Europos ekonomikos institutu profesorė Rozarija Magario. Jums e, skirtas, skirtas laikas yra 15 minučių. Vėliau atsakysite į komiteto narių klausimus. Žodis Jums, prašau, ponė Magario. Ačiū, laba diena, dėkoju už galimybę pristatyti mūsų atliktą studiją jums. E, tai yra e, saugumo klausimų e, vertinimas atliktas trečiosiose šalyse. Mm. Visų pirmiausia, tyrimas buvo atliktas dėl trijų priežasčių, tai yra oro kroviniai, tai yra verslas Taip pat e, multimodalinio e, transport, transporto galimybės e, kartu su oro transportu. Taigi saugumas e, kelia daug e, susirūpinimo ir ne tik krovinių, bet ir keleivių saugumas. E, ir trečioji priežastis yra teroristiniai išpoliai. Dažniausiai jie pasitaikydavo oro krovinių atžvilgių. Ir e, Europos komisija e, galvoja, kaip galėtų reguliuoti šią sritį, siekiant išvengti problemų. Taigi yra trys tikslai. E, visų pirmiausia, įvertinti ir įgyvendinti priemonės skirtas oro krovinių saugos užtikrinimui. Antras, e, įvertinti priemonės numatytas e, bendrai oro transporto sustiprinimui e, ir numatyti priemonės ištaisyti teisinį, teisės aktų kontekstą, teisės aktų, kurie užtikrina oro transporto staugu, saugumą. Mes taikėme metodologiją, kuri e, buvo paremta esamais įstatymais e, galiojančiais e, oro krovinių transportui. Taip pat panagrinėjome mokslinę literatūrą susijusią su aviacijos sauguma, saugumu. MVI ir taip pat e, konsultavomės su ekspertais ir įvairiais suinteresuotais su, e, subjektais e, šioje srityje konsultavomės su valstybėmis narimis ir Europos gyventojais. Taip pat nagrinėjome egzistuojančią dabartinę padėtį e, Europinėme lygmenyje. Ir e, pastebėjome e, ir išnagrinėjome du dalykus esamos praktikos būklę ir kaip sėkmingai taikomi Europos įstatymai. Na, o kas dėl taisyklių? Tai yra įvairios agentūros, įvairios institucijos, kurios seka įstatymų įgyvendinimą. Tai yra ir tarptautinės organizacijos, į e, e, CO, ICAO e, ir į yra daugybė kitų bendrųjų taisyklių, kurias e, valstybės narės turi įgyvendinti. E, taigi mm, šis procesas yra e, gana lėtas, reikalaujantis visų valstybių narių dalyvavimo ir dažnai menkai efektyvus. Mes taip pat mm, panagrinėjome e, IKO nurodymų įgyvendinimo efektyvumą. Deja, e, nors įvairūs, e, įvairios taisyklės egzistuoja, ši organizacinė neturi poveikio priemonių, kad priverstų įgyvendinti įvairias e, taisyklės bei jų nuostatas. Šios taisyklės buvo priimtos bendro sprendimo procedūra E, taikant komitologijos procedūrą e, ir e, valstybės narės turi užtikrinti šių teisės aktų pagrindinių aspektų įgyvendinimą. Junktinėse valstijose situacija yra kitokia negu Europai. Yra transporto saugumo agentūra, transporto saugumo agentūra jį numačiusi specifines priemonės, kurios yra privalomos įgyvendinti aviacijos transporte. E, yra nuostatos, kurios taikomos e, įvairiems objektams, oro uostoms. Ir ta agentūra stebi, kas vyksta kitose pasaulio šalyse šiose, šioje srityje. E, tačiau šioje e, verslo srityje yra ir nemažai savireguliacijos priemonių. Yra oro e, eismo subjektų asociacija, kuri užsijima saugos klausimais. E, yra e, institucija, e, kuri yra parengusi saugumo priemonių instrukcijų knygą ir aš kalbu apie saugumą. Ir Europoje yra taikoma dviejų rūšių procedūra. Mm, yra stebima, kas vežama ir kokie kiekiai prekių yra vežami. Saugumo e, stebėjimas taip pat e, vyksta. Ir mes e, stebime visą visą ciklą nuo konsignavimo iki krovinio. Jeigu peržvelgsime sąrašus krovinių, sąrašus, e, kurie yra peržymi oro uostuose, e, tai yra procedūra, e, kuri e, priklauso labiausiai nuo krovinio pobūdžio. E, jeigu skrydžiai yra e, nukreipti į jungtinės valstijas, šios kontrolės yra ypatingai akylai atliekamos. Taigi tos kontrolės yra skirtingos priklausomai nuo E, pasaulio šalių, į kurias kroviniai yra vežami. E, trečiosios šalis taip pat turi tam tikras saugumo taisyklės ir, ir tranzito e, taisyklės. Mes stengiamės priderinti šį reglamentą mm, su kitomis taisyklėmis ir jis bus taikomas nuo 2000. 2015 metų. E, ateityje e, nauji subjektai e, pasirodys rinkoje po jų patvirtinimo. Tai yra ACCP 3 sertifikatas, e, e, pagal kurį reikalaujama laikytis saugumo planų ir procedūrų. 2012-2014 metais e, bus įgyvendinamas projektas padėsintis padidinti operatorių vežėjų atsakomybę. Taigi tokia e, procedūra. Yra e, tam tikroms šalims taikomos tam tikros e, išlygos e, ir kai kurios griežtesnės e, taisyklės. Tai yra susijus, susijęs su e, rizikos e, analize. Ir pagrindinį susirūpinimą mums kelia štai tokios tyrimo išvados. išnagrinėję e, įvairias procedūras, e, padarėme išvadas ir pastebėjome saugumo tendencijas. E, keleivių transporto srityje ir išorinių krovinių E, atsiprašau, išorinės grėsmės prasme turėtume e, panagrinėti konkrečias procedūras, kurios yra susijusios su e, sąnaudomis įgyvendinant saugumo priemonės. Ir Įvairios e, valdžios institucijos įvairiose valstybės e, e, narėse skirtingai teikia svarbą toms procedūroms ir reikalavimams yra žinomų konsignatorių akreditavimo programos ir mes siekiame daugiau bendradarbiavimo, e, daugiau aiškumo krovinių e, grandinėje. Tai būtent tai, ko mes ir siekiame. Taip pat mėginame e, panagrinėti technologijomis pagristus sprendimus, galinčius padidinti krovinių saugimą, saugumą ir e, taip pat pašto siuntų e, saugumą. Tačiau e, įgyvendinant saugumo procedūras, e, dar susidurėme su tam tikromis e, problemomis e, kai kuriuose valstybėse. E, kitaip tariant, nepakankamai yra įgyvendinamos IKAO rekomendacijos ir įvairių valstybių požiūris labai yra skirtingas į šias rekomendacijas. E, nebuvo gebėta operatyviai reaguoti į susijusius e, rizikos veiksnius ir operatoriai taip pat susiduria su sunkumais įgyvendindami įvairias e, saugumo taisyklės. E, naujuose teisės aktuose mm, dar nėra atlikta poveikio analizė ir naudos analizė. E, taip pat e, nėra išnagrinėta, kokios bus sąnaudos, jeigu mes nieko nekeisime. Ir tai būtina atlikti. Mes turime nustatyti naują strateginę viziją, kaip e, reglamentuosime oro krovinių saugumą Europinėme lygmenyje. o Europos lygmens e, oro krovinių saugumo gairės turi vadovautis e, rizikos įvertinimu. E, taip pat turėtų būti taisyklės vidaus ir išorės kroviniams suderintos. Turi būti sukurtos paskatos e, investuoti į saugumo įrangą ir infrastruktūrą. Taigi tam tikslui reikalingo daugiau bendradarbiavimo tarp oro krovinių e, partnerio e, ir reikia daugiau griežčiau stebėti saugumo priemonės. Taigi, ką mes norime pasakyti? Mes stengiamės pakeisti paradigmą, pakeisti požiūrį į oro krovinių saugumą. Situacija, kurią jums ką tik apibūdinau, čia e, yra pavaizduota diagramoje. Mes turėtume E, geriau suvokti sąnaudas e, ir investicijų naudą. Taip pat turėtume aiškiai numatyti e, atsakomybę. Tai nėra tam tikras atsakomybės dalymasis tarp įvairių subjektų. Taigi turėtume išlaikyti sutartinį pasitikėjimą. E, šiuo metu e, atsakomybė už saugumo priemonės yra e, stumdoma nuo vieno prie kito subjekto. Ar ir E, dažnai į saugumą yra žiūrima e, paviršutiniškai, biurokratiškai ir problema yra tai, kad yra per daug e, įvairių taisyklių. Todėl Europinėme lygmenyje mes galėtume imtis tų veiksmų, kurie numatyti žaliuose E, langeliuose šioje schemoje. E, reikėtų tikro, e, daugiau tikro bendradarbiavimo tarp įvairių krovinių grandinės agentų. Ir taip pat turime atkreipti dėmesį į krovinių agentų e, saugumo mąstyseną dar juos šviečiant. Taigi yra struktūriniai e, pokyčiai, kuriuos būtina įgyvendinti. Tai tokia linkme turėtume ir e, eiti. Yra numatytos politinės priemonės E, ir e, norėtume e, nurodyti priemonės, kurių galėtų imtis Europos parlamentas kad reikėtų paraginti komisiją įgyvendinti 3292 direktyvą ir e, visi krovinių agentai turėtų, e, iš jų turėtų būti reikalaujama licenzijų. E, visa krovinių gabenimo grandinė turėtų bendradarbiauti. Ir saugumo prasme turėtume bendradarbiauti ne tik veždami krovinius, bet ir keleivius ir turėtume atlikti e, reglamento poveikio vertinimą. Ir skaičiuoti ne tik įgyvendinimo sąnaudas, bet ir neįgyvendinimo e, sąnaudas. Tai tiek trumpai apie mūsų atliktą studiją. Dėkoju. Žodis ponui Groš. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už pranešimo pristatymą tokią sudėtingą temą. Tai yra susijęs su tuo faktu, kad bendradarbiavimas Europoje tarp valstybių nėra toks, koks turėtų būti. Manau, Jeigu teisingai supratau, e, teks bendradarbiauti daugiau ateitie europinių lygmenių ir gal net tarptautinių lygmenių. Faktas yra tas, kad mes padarėme pažangos ES lygmenių, tačiau tarptautinių lygmenių ta pažanga nebuvo tinkamai sutikta ir įgyvendinta. Europos iniciatyvos nesant nebuvo ir nacionalinių iniciatyvų. E, manau, kad atsakomybės klausimas čia yra svarbiausias. Nes kalbam apie vairių šalių atsakomybę. Jeigu paimtume Belgijos pavyzdį, e, jeigu ta atsakomybė vieni nuo kitų stumdys skirtingi atsakingi asmenys ar institucijos, tai kaip jūs sakėte, galbūt bus užtikrintas administracinis saugumas, tačiau apie kitokį saugumą ir atsakomybę bus neverta ir kalbėti. Nes atsakomybė bus stumdoma nuo vienų kitiems ir tai nebus geras sprendimas ir geras kelias ateičiai. Manau, kad turėtume atsakomybę dalytis. Man tai yra svarbiausias aspektas. nes kol kas situacija čia yra nepatenkinama, kad dėl abipusio pripažinimo turime skirtingas sistemas. Tačiau šios sistemos nėra pripažįstamos visose šalyse, kai kurios šalys jas pripažįsta, o tai yra lėšų švaistimas, nes investuojama į saugumo įrangą, sudaroma iliuzija, kad neva žengiama pirmin, tačiau nesant įvairių technologijų abipusio pripažinimo, niekur toli nenueisime. E, būtų galima sumažinti patikrų skaičių, nesumažinant e, saugumo užtikrinimo lygio. Jeigu būtų tas abipusis pripažinimas, svarbu, kad būtų nekartojamos praeities klaidos, o žengima pirmin. Ačiū. Kolegė Degrandės pasisakys, yra para... kolega Degrandės. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau Jums padėkoti už šį, šią studiją, kurioje apibrėžimus grėsmės ir teisės aktai susijęs su krovinių saugumu gabenamų oro transportu. Norėčiau grįžti prie to, ką Jūs sakėte. Jūs minėjote vieną dalyką, kuriam pritarė mūsų koordinatorius. Mūsų pranešimas dėl krovinių gabenamų lėktuvai saugos e, prasidėjo nuo to, kad buvo pradėta rūpintis keliaivių saugą, nes buvo Jemene lėktuvo katastrofa, o po to buvo padaryta tam tikros studijos, kurios paskatino komisiją pateikti atitinkamų pasiūlymų. Tada e, mes parašėme labai išsamų, išsame nuomonę šiuo klausimu, pranešimą, kalbant apie keleivius ir krovinius E, saugumas reikalingas ir ten, ir ten, ir ten, ten kyla grėsmių. Prekių vis daugiau yra gabenama tais pačiais lėktuvais, kur ir keleiviai, dėl to reikalingas geresnis teisės aktų harmonizavimas ES. Aš sutinku, kad reikia geriau, geriau taikyti e, ASI rekomendacijas. Komisijos galima paprašyti įvertinti griežčiau teisės aktus, tai jau yra pradėta daryti, būtent e, pradėta atlikti tikrą. Ja. Tam tikrą analizę, kuri yra skirta e, užtikrinti krovinių ir keliaivių saugumui. Pone Maisner, dėkoju už pristatymą. Čia mes kalbame apie keleivių saugumą Ir taip pat kalbėjome apie krovinių saugumą, nes dažnai sulaukiama rizikingų paketų ir siuntų. Ir tiesiog negalime prieš pastatyti vieni kitiems tų dalykų. Tai yra vienas kitą papildantis klausimai. Tad mums abitas problemas reikia tinkamai spręsti. Kol kas dėja ne viskas pavyksta. Kodėl? Todėl, kad turime turėti patikimus tiekėjus ir tikime, kad nieko blogo neatsitiks. Na, šiaip nieko pernelik dažnai neatsitinka, tačiau turime pasitelkti reikiamas priemonės saugumui užtikrinti. Turime išsiaiškinti, ar nėra kokių nors geresnių technologijų, kurias galime panaudoti globalių lygių, pavyzdžiui, skenerių e, ar technologijos ar, ar panašiai galbūt galėtų būti pasitelktos. Ir čia turėtume kalbėti apie tokius dalykus kaip standartizavimas ir harmonizavimas taisyklių ir įrangos. ES lygmenių tai nėra paprasta, o be to mes dirbame dar ir su trečiosiomis valstybėmis. Ačiū už atliktą studiją, tačiau turiu ir klausimų, jų turiu daugiau negu turiu atsakymų. Manau, turime šią sritį tyrinėti ir toliau ir dirbti prie jos. Ačiū. Pone Diuro, ačiū ponė pirmininkė. Turiu dvi pastabas. Pirmoji būtų tokia, jūs kalbėjote apie tai, kiek kainuotų nieko nedarimas. E, o rizik, ir būtinybė vertinti riziką. Aš manau, kad keliaivių transportai laikomasi to pačio principo. E, gaila, kad užsispyriama dėl to, kad būtina E, ir toliau kontroliuoti keleivius krendančių lėktuvais e, pasiimtus skiščius. Lygiai taip pat dėl kitų e, dalykų, dėl krovinių gabenamų transporto. Nes manau, kad tų krovinių vežamų oro transporto apskritai mažės, nes tai nėra ekonomiškiausia gabenimų priemonė. Tačiau krovinių tebe lieka Tačiau tai nėra nei nereglamento, nei administracinio sertifikavimo klausimas. Svarbiausia yra bendradarbiavimas tarp asmenų. Kitaip tariant, svarbu, kad būtų e, antžeminių tarnybų darbuotojų mokymas sustiprintas, kad jie būtų labiau kompetentingi. Ir, o dažnai kol kas yra priešingai, tai dir, ten dirba žmonės, kurie yra dirbantys sunkiai ir gaunantis menką atlyginimą. Tad kol žmonės yra to, tos pažeidžiamos grupės užtikrinantis mūsų saugumą, nieko doro nereikia ir tikėtis. E, mes žinome kai kuriuos ekspeditorius, ar galima sakyti, kad visi ekspeditoriai krovinių visais atvejais yra patikimi. Čia reikėtų būti atidiems. Pirmiausia, aš tikiuosi, kad mažės oro transporto apskritai. Antra, Manau, kad rizikos vertinimas turėtų būti taikomas ne tik kroviniams, bet ir keleiviams. Ir trečia, jeigu norime padidinti saugumą, turime taip pat e, tinkamai parengti antžeminių tarnybų darbuotojus užtikrinančius saugumą. Nes tai yra būtinas dalykas siekiant užtikrinti pakankamą saugumo lygį. Thank you, Ačiū, ponė Foster. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū profesorė už pristatymą neturėjau laiko dar perskaityti viso dokumento. Ir sunku, ko buvo įžiūrėti rodomas skaidruolės. Bet jūs atribuote reikšmingą darbą, e, vertinant poveikį. Mes gal nežinome kai kurių dalykų, kuriuos išgirdome. Prieš dešimt metų aš jau pranešėję, kai buvo kalbama apie saugumo priemonių harmonizavimą po rugsėjo 11-osios išpolių. Ir tiesiog paprastų atsakymų šios klausimus nėra. Aš nemanau, kad e, kokie nors paprasti atsakymai iškylančius klausimus gali mums padėti, nes rizika yra labai skirtinga, nes rizika skirtinga skirtingose šalise, o skirtingos šalis gali imtis reikiamų priemonių, labiausiai pritaikytų priemonių, kurios geriausiai atitiks uh, jų problemas. Čia neišeina teikti, kad kažkas yra teisus, kai kas neteisus. Kiekviena šalis mano, kad, kad pasirinka tas priemonės, kurios geriausiai atitinka jo saugumo reikalavimus. Uh, E, valstybės narės turi laikytis galiojančių teisės aktų, o dėl e, IKAO vaidmens, tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos vaidmens, norėčiau pasakyti, kad būtina laikytis šios organizacijos reglamento. Prieš apsisprendžiant dėl naujų teisės aktų turime išsiaiškinti, kaip savo vaidmenį vaidino mūsų žvalgybos tarnybos. Ar jos veikia tinkamai, svarbu užtikrinti, tuo būdu galima užkirsti kelią išpoliams teroristiniams. Pritariu poniai Diuro. Jeigu kažkas dirba užtikrindamas saugumą, tai neturi reikšti, kad tas asmuo yra e, skurdžiau gyvenantis, dirbantis mažiau apmokamą darbą negu kiti. Jeigu asmuo dirba, tai tuomet kolektyvinių dėrybų dėka e, būtina užtikrinti, kad tie žmonės bus profesinių požiūrių tinkamai parengti, kitaip nepavyks užtikrinti, kai žvelgiu į oro uosto personalą oro uoste, aš pasitikiu tais asmenimis, manau, kad jie dirba labai reikalingą darbą, tačiau oro linijų bendrovėms tenka, oro uostams tenka užduotis profesinių požiūrių to žmonės tinkamai parengti. Mes taip pat išgirdome, kad buvo atliekamas tyrimas e, dėl darbuotojų dirbančių saugomuose sektorius. Jeigu kažkas nori dirbti e, taip vadiname, jautriame sektoriuje galim tikti taip, kad darbdavys paklaus informacijos apie jūs gal šiek tiek daugiau negu jos klausimą šiaip vidutinio darbuotojų dirbančių kokie nors mažiau jautrės rytyje. Aš norėčiau paminėti technologijų pagrindų parintus sprendimus. Čia paprastai pasitelkiamas Graikijos pavyzdys. Daug kas priklauso nuo technologijų. Pavyzdžiui, Ne visada lengva patikrinti prekes pervežamas. O svarbu yra išsiaiškinti, iš kur prekes mus pasiekia, kas siunčia ir kam siunčia tas prekes. Kad dėl Europos Sąjungos situacija yra daug maž aiški, tačiau kai kurios prekes pas mus patenka iš šalių, kurios e, yra vadinamosios nestabilios šalis. O oro bendrovės daro viską, ką gali, kad užtikrintų jų saugumą. Nemažai krovinių e, yra pervežama tais pačiais lėktuvais kaip ir keleiviai. Tačiau būtų įdomu sužinoti, ką Europos komisija mano apie poveikio analizę ir koks būtų geriausias būdas eiti pirmin. Prašau žodis komisijai. Ačiū. Labą dieną visiems. E, kalbant apie oro e, krovinius, aš e, kalbėsiu tik apie juos ir neliesiu kitų aviacijos saugumo aspektų. Iš tai, ką mes sužinojome e, tikrindami e, saugumą oro uostuose, e, kai tikrinami pervežinami skyšiai ir, ir panašiai, e, mes padarėme išvadą, e, kad e, mes neturime nuolatinių kontrolių, e, kas ir kaip yra vežama oro transportu e, ir valstybėse narėse nėra pakankamų e, kontrolės programų. Mes e, kol kas neturime 15 vadinamojo straipsnio, kuris nusakytų reikėtų valstybėms narėms, kad jų vienas ar kitas oro uostas netitinka reikalavimų oro kroviniams vežti. E, ir e, galbūt šią ataskaitą galima būtų kaip nors paderinti, e, kad valstybės narės gautų tinkamą atsiliepimą apie apie savo oro uostų e, saugumo e, užtikrinimą. E, saugi tiekimo grandinė yra labai svarbi priemonė užtikrinant oro e, transporto saugumą daugumas pasau, daugume e, pasaulio regionų e, noriai naudoja e, mūsų sukurtas oro transporto saugumo taisyklės. Ir tai yra alternatyva šimtaprocentiniams e, tikrinimams e, peršviečiant. Kas dėl rizikos pagristų E, rizika pagristų e, patikrinimų. E, valstybės narės padėjo komisijai atlikti pilną rizikos vertinimą, dalyvavo antiteroristinės žinybos, vidaus reikalų ministerijos ir tai e, sudarė pagrindą e, siūlomiems įstatymams. E, mes numatėme griežtesnės priemonės ir išimtis tam tikroms valstybėms. E, ir kroviniams, e, atsižvelgdami į labiausiai pažeidžiamus e, krovinius ir oro uostus. E, turėtume šią sistemą dar labiau harmonizuoti E, Europos Sąjunga ir Jungtinės valstijos šių metų birželio mėnesį suderino e, oro e, transportų vežamų krovinių saugumo režimus. Ir tai reiškia, kad visi kroviniai vežami iš visų ES oro uostų į jungtinės valstijas, e, turi atitikti tas taisyklės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Makario. Pone Makario, gal jūs norėtumėte atsakyti į klausimus ar komentarus? Dėkoju už jūsų pasisakymus. Ehm. Galiu pasakyti, kad bendrai paėmus aš sutinku. Procedūra sudėtinga. Be jokios abejonės, saugios grandinės savoka yra labai įdomi ir brangi, tačiau tos savokos įgyvendinimas, įdėgymas e, sunkus. Nebūtinai visi, visi veikėjai įsitraukia į darbą, taigi keičiasi paradigma. Tiek kalbant apie keliaivių, tiek apie krovinių pervežimą. Labai nemažai keleivius pervežančių reisų veža ir prekes e, ir labai svarbu užtikrinti grandinės, grandinės saugumą. Tuo nereikia apsiriboti, tai neturi būti vien tik tai savoka, ji turi būti labai aiškiai įgyvendinama, tas saugumas turi būti labai aiškiai įgyvendinamas. Taigi saugumas yra e, atsakomybės pasidalymas, žinojimas, kaip veikti, visą tai reikia numatyti grandinės pradžioje. Ir tai neturėtų apsunkinti dėl, sakykime, kokiu nors ad, nesutarimo administracijoje. Čia tik tokį kaip pavyzdį pateikiau. Dažnai yra sakoma, kad atsakomybę stumdysime nuo vienų kitiems, stumdome nuo vienų prie e, kitiems, bet procedūra yra labai sudėtinga, reikia žinoti, kokie komerciniai e, modeliai, kokie technologiniai kriterijai turi būti pasitelkiami, kaip e, rengiami žmonės, kurie dirba įvairiuose procedūros etapuose, kokia procedūra koks yra, kokie yra rizikos vertinimo etapai. Labai svarbus toks aspektas kaip dalymasis informacija. Mes turime sistemą tobulinti nepriklausomai nuo to, ar sistema mums gerai ar nelabai gerai tarnavo. Ta sistema turi duoti mums dar daugiau naudos, o pramoniai kaštai išaukti neturėtų. Taigi daugiau atsakomybės ir mažiau kaštų tiesioginių ir netiesioginių. Labai ačiū Jums, ponė, kad atėjote pristatyti savo pranešimą. Buvo atsakyta į kolegų klausimus. Dabar padarysime 20 minučių pertrauką ir pereisime tuomet prie kito klausimo. Dabar norėčiau dar pasakyti dėl kito posėdžio. 6 rugsėjo. Nuo 9 iki 18.30 kitas posėdis vyks. Ačiū.